Meine Damen und Herren. Ponios ir ponas, labas rytas. Paprašyčiau kalbėti truputį tėliau, kad galėčiau toliau ramiai pamiegoti. pradėsime nagrinėti 13 darbo tvarkės punktą. E, Danžonai, suteiksiu Jums pirmiausia žodį. Dėkuoju pirmininkė. Tas pranešimas, dėl kurio mes šiandieną balsuosime, tai yra Tarons pranešimas dėl bendros e, užsienio išsaugumo politikos tai yra pranešimas mm, kartu mūsų ir kito komiteto. Dar dėl šio pranešimo vyksta dėrybos, ypač dėl kai kurių pakeitimų. Dėl to aš prašyčiau, kad balsavimas dėl šito pranešimo būtų atidėtas. Ačiū. Well, actually, it's true what Monsieur Danjean said that. Uh... Iš, iš iš tiesų, Danžan teisingai pastebėjo, mes vėluojame rengdami dokumentus, nes dėrybos buvo ilgos. Paprastai aš e, e, pasisakau už tai, kad laikytumės numatytų tvarkarašių, nes e, aš manau, kad ne visada mes pakankamai sparčiai dirbame. Tačiau šiuo atveju, šiuo atveju, pasituokit man porą minučių. Aš manau, kad jeigu mes. E, atidėtumėm šį balsavimą, EPP galėtų grįžti prie pirminės e, pranešimo idėjos. Was die EVP machen wird, kann ich nicht beurteilen. Aš negaliu vertinti, e, kaip pirmininkas, kągi EPP darys iš to pranešimo. Tačiau matau, kad sutarime dėl to, kad būtų atidėtas šis darbos varkės punktas, taigi ačiū už pastabas. Dabar perėsime prie ponios e, Kienako pranešimo apie pinigus. Prona, ponia Genako, ar jūs esate salėje? Kas jie atstovauja? Kas atstovauja poniai Janaku. Pone Genako truputį vėluos. Jeigu jūs sutinkate, tai galbūt e, perėsime iš karto prie 14 darbo atvarkės punkto, ponios e, Brantner pranešimo. Pone Brantner, turite pastabų, neturite? Taigi, pradėsime nuo 17 e, pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė atmestas. 19 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Antras kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečias kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Ketvirtas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dvidešimtas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvidešimt pirmas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 22 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 5 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 6 kas už, prieš, susilaikė priimtas. Septintas pakeitimas, kas už. Čia iš esmės e, pranešėja dar pasiūlė ir kompromisą. Galima gal kartu su kompromisu balsuoti kartu nuo 7 iki 10 ir dar kompromisas. Dėl šių visų balsuojame. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 23 kas už, prieš. Ne, vis dėlto atkrenta šitas. 13 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 14 kas už, prieš susilaikė priimtas. 15 kas už, prieš susilaikę priimtas. 16 kas už, prieš susilaikė priimtas. 28 kas už, prieš susilaikė atmestas. Elektroniniu būdu balsuosime dėl viso e, meno kūrinio. Das machen wir nicht, ist immer noch nicht da. Doch, da ist er. Zwei Minuten. Ist das Schluss? Ja, mal Schluss. Der Bericht ist angenommen. Balsavimas baigtas. 57 už, e, vienas susilaikęs, du prieš. E, sveikiname ponę Brantner. Grįžtame dabar atgal prie 13 darbo atvarkės punkto. grįžo. Galima pradėti darbą. Pane Genako, gal norėtumėt pasisakyti prieš e, balsuojant. Norite kažką pasakyti? Eh, Pone pirmininkė, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, ketvirtas e, pakeitimas turėtų būti dėl jo balsuojama dėl skirių dalių. Jokių nėra prie priekaištavimo priekaištų šitam dokumentui tai yra keturi kompromisai ir du žodiniai pakeitimai. Ačiū. Su kompromisais tikriausiai greitai padirbėsime. Taigi pirmas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. Kompromisas antras, kas už prieš susilaikė priimtas. Septintas pakeitimas su žodiniu, e, su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė manau, kad atmestas, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame, primenu, dėl 12 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas pranešimas 16 už 46 prieš. Dabar 13 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimtas. 14 kas už, prieš susilaikė atmestas. 15 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaikė priimtas. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 19 e, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 20 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 21 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaikė priimtas. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso pranešimo. Balsavimas baigtas. Pranešimui pritarta 59 už, 4 prieš. Na, matome, kad tikrai gerai buvo pasirengti darbui. Todėl toks rezultatas. Periname prie 16 darbo atvarkės punkto. Pranešėja ponia Ojoland. Čia kalbame apie Magnitskio bylą. Rekomendacija tarybai. Projektas šios rekomendacijos. Ponia Ojoland, norėtumėt pasisakyti prieš jums paskelbėt nuosprendį? Ne, nenorite. Taigi balsuosime. Pirmas pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimtas. Antras pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimtas. Gal dėl visų šulčio pakeitimų kartu balsuosime? Ne? Nenorite. Na gerai. Trečias kas už. Prieš susilaikė priimtas. Ketvirtas kas už. Prieš susilaikė priimtas. Penktas kas už. Prieš susilaikė priimtas. Šeštas kas už. Prieš susilaikė priimtas. Septintas kas už. Prieš susilaikė priimtas. Aštuntas kas už prieš susilaikė priimtas, 9 kas už, prieš susilaikė priimtas. E, Prataševičius norėtų pasisakyti dėl dešimto pakeitimo. Ačiū, panė pirmininkė, iš tikrųjų mes diskutavome dar vakar dėl pakeitimo ir aš supratau, kad iš tikrųjų čia buvo uh, uh, tik tai viena problema, tai yra dešimtas uh, punktas pranešime. Man atrodo, kad vakar buvo įdomios diskusijos. Ir socialisto atstovas taip pat sakė, kad mes galime dėl kompromisinio varianto susitarti. Ir mes galime. Ir mes pakeitėme žodiniu pakeitimu pasiūlymą. Tai būtent te kalbama apie tarybos požiūrį, visų pirma, į nusikaltimus Rusijoje, remiantis pagristais dokumentiniais įrodymais, būtent, kad tie e, nusikaltimai būtų pagristi e, tvirtais dokumentiniais įrodymais. Iš tikrųjų, dabar balsuosime dėl dešimto pakeitimo, tokioje formuluotė. Kas už prieš priimtas 11 pakeitimas dvi dalis, kas už pirmą dalį, kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso rekomendacijos projekto, taigi balsavimas pradedamas. Mm. Balsavimas baigtas. 62 už, 2 prieš. Taigi pranešimas patvirtintas. Sveikinu ponę Oiland. Dabar 17 varvotarkas punktas. Tai yra ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos sustarimas. Čia yra tik tai vienas pakeitimas, ponios Lunačiak pateiktas. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Kas už visą pranešimą? Už visą nuomonės projektą elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. 54 už, vienas sulaikęs, 9 prieš. Pranešimas priimtas. Sveikinu ponės Lapranką. Dabar perinam prie 18 darbo tvarkės punkto, tai yra skaitminės laisvės strategija, taikoma vykdant ES užsienio politiką. Pone Šakė, e, sutikim žodį. E, Pone pirmininkė, prieš pradedant pristatymą, aš norėčiau išreikšti nusistebėjimą. Kol kas dar neturėjome progos šį klausimą aptarti. Šiandien e, pirmą kartą ir vienintelę turime galimybę išklausyti pranešėjo. Diskusijų vyko daug, bet mes neturėjom galimybės išreikšti frakcijų nuomonės apie šį pranešimą. Suprantu, kad laiko trūksta, tačiau, atvirai kalbant, jeigu kažkada paaiškės, kad naujasis ambasadorius e, yra nužudytas dėl internetinio filmo, tai tada turėsime nusistebėti, kodėl tas internetas toks svarbus tapo mūsų gyvenime reikėtų pradėti rimtesnę diskusiją apie tai, kas yra šiandien internetas, kokias grėsmės ir kokias galimybės jis atveria užsienio politikoje. Ačiū. Kolegė, berichtą... Kolega, mes iš tikrųjų dar nebalsavome dėl šito pranešimo, todėl mes turime šiek tiek daugiau laiko ir mes galime iš esmės ilgiau diskutuoti, negu buvo iš pradžių numatyta. Taip, mes turime daugiau laiko, nes mes dar nebalsavome dėl šio pranešimo. Tai mes turime, e, aš nežinau, 30 minučių dar papildomai, kurias galima išnaudoti dabar diskusijoms būtent šio klausimu dėl skaitminės laisvės strategijos. Ką manat? Taigi, ponia Šakė, kalbėkite trumpai, e, kad kiti galėtų, kurie norėtų pasisakyti. Um. Su malonumu, pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad e, turime galimybę padiskutuoti apie pirmąjį šio pranešimo projektą, apie skaitmeninės laisvės Europos e, Sąjungos išorės veiksmuose. Yra tuo pat metu rengiamas pranešimas skirtas e, konkrečiai saugumui ir gynybai. Kibernetinis saugumas, kibernetinė gynyba šiuo metu e, sėdė komitetas būtent šį pranešimą svarsto. Pone pirmininkė, gal galėtumėt mikrofoną išsijungti? Ačiū. Ir todėl turbūt jūs skaitydami šį pranešimą pamatysite, kad iš čia akcentuojame labiau išorės veiksmų kitus aspektus, labiau tokius kaip priekyba, žmogaus teisės, pagalba vis visančiam šalims, plėtra ir taip toliau. Jums išdalintose dosijai yra pirmasis projektas. Jis išplaukia iš šešėlinių pranešėjų bendro darbo Noriu jiems padėkoti už tai. Be to, e, tai yra e, įvairių verslo bendruomenių, pilietinės visuomenės atstovų, žmogaus teisų gynėjų darbo vaisius. Tie žmonės e, susiduria su realybė praktiškai tokiuose šalise kaip Kinija, Iranas, Tunizas, Bahreinas, Baltarusija ir taip toliau. Šioje strategijoje Siekiama įvertinti ir galimybės, ir mums iškylančius iššūkius Europos lygmeniu. E, suprantant, kokį brangų ir svarbų vaidmenį e, informacijos technologijos atlieka žmonių gyvenime visame pasaulyje, todėl reikia deramai sureaguoti. Šiame pranešime yra stengiamasi parengti, pateikti konkrečias rekomendacijas strategijai, e, kaip informacijų ir komunikacijos technologijos e, galėtų būti e, įdėgiamos kaip e, įprastas dalykas užsienio politikoje. Taigi norėčiau dabar pasakyti, kad technologijų raida yra visame pasaulyje reikalinga žmonėms, nes ji padeda e, laisvai save išreikšti, įgyvendinti spaudos laisvę, žodžio laisvę. Mes e, žinome, kad e, nemažai informacijos apie pažeidimus mes sužinojome būtent dėl to, kad buvo informacija paskleista internetu. Informacijos e, komunikacijų plėtra taip pat yra reikalinga valstybių ekonominiai raidai ir e, vystimuisi bendrai. Kita vertus, matome, kad technologijos gali būti panaudotos žmonėms e, prispausti ir verslo klimatui sugadinti trečiosiuose šalise. Matome, kad vis dažniau yra masinė cenzūra taikoma, masinė kontrolė, stebėsena, e, žmonės yra sekami, e, jų keitimasis informacija kontroliuojamas elektroniniai laiškai, skambučiai. Todėl labai svarbu, kad pripažintume, technologijų reikšmę ir naudojimos internetu reikšmę žmogaus teisų kontekste. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, ši, šios technologijos būtų naudingesnės e, geriems tikslams labiau - ekonominiai raidai, socialiniai raidai, žmogaus teisų įtvirtinimui. Jos neturi būti grėsmė žmonėms. Pranešime rasti skirtingus skyrius, kuriuose kalbama apie žmogaus teisės, apie prekybą, uh, apie interneto valdyseną. Tai irgi labai svarbi Europos e, darbo atvarkės tema. Yra pateikta konkrečių rekomendacijų apie tai, kas galėtų būti padaryta, kad e, būtų užtikrintas deramas balansas. Ypač kai kalbame apie prekybą, pavyzdžiui, labai daug technologijų dar yra eksportuojama iš ES į valstybės, kur nėra teisės viršienybės principas įgyvendintas ir mes žinome, kad tos technologijos galės būti panaudotos žodžio laisvėje priboti ir žmogaus teisėms pažeisti. Todėl e, turime siekti daugiau skaidrumo ir atskaitomybės verslo bendruomenės tarpe, turime su jais geriau bendradarbiauti, turime teikti rekomendacijas e, galvojant apie įmonių socialinę atsakomybę ir panašiai. Taip pat e, informacijos komunikacijų technologijos yra svarbios priekybos e, technologijų sutartį sudarant, nes ir šioje srityje technologijų vaidmuo stiprėja. Dėl interneto valdysenos. Iki šiol internetas vystėsi organiškai. Nebuvo kažkokių taisyklių ar e, nuostatų, kurie kur būtų sukūrę interneto valdyseną iš daugelio uh, institucijų. Dabar matome, kad e, verslo bendruomenė, piliečiai, vyriausybės, e, visi prisideda prie to, kad internetas taptų viešąją erdvę ir tuo pačiu rinka, rinkos vieta. Tuo pat metu matome, kad tarptautiniu mastu yra sukurta nemažai platformų, pavyzdžiui, jungtinių tautų kontekste, tarptautinė telekomų sąjunga arba interneto valdysenos forumas, Europos parlamentas į jas yra siuntęs nemažai delegacijų anksčiau ir toliau tai darysime. Ir uh, E, kokiegi yra tikrieji iššūkiai, tikrosios problemos mūsų darbos varkė. Yra valstybių, kurios tengiasi sustiprinti kontrolę savo piliečiams, e, jos bando didinti masinę cenzūrą. Ir labai svarbu Europos vartotojams e, ir ekonomiškai, ir politiškai, kad tokie įvykiai, tokie pokyčiai būtų pažaboti. Todėl mes teigiame labai konkrečių rekomendacijų. E, kadangi dabar turime šiek tiek laiko diskusijai šiandien, aš norėčiau čia baigti kalbėti ir galiu pasakyti, kad mes, Europos parlamento nariai, visi esame atsakingi ir turime galimybę, kaip tik dabar, prisidėti prie pirmosios istorijoje e, strategijos apibrėžiančios e, skaitmeninės laisvės ES išorės veiksmuose. Tai reikalauja daugiau supratimo daugiau žinių apie technologijų vaidmenį. Ir e, mes e, galime pasitelkti technologijų ekspertų žinias ir konsultacijas. Jeigu norite pateikti pakeitimų tą kryptimį, aš e, mielai jas priimsiu. Labai svarbu suvokti, kad šis procesas reikalauja skirtingų suinteresuotų pusių dalyvavimo, šešėlinių pranešėjų aktyvesnio dalyvavimo. Mes norime, kad išorės veiksmų tarnyba, prekybos komisijos e, narys ir jo taryba ir Europos skaitmeninės darbotvarkės, komis, už skaitmeninės darbotvarkės atsakingas komisijos narys bendradarbiautų, tada mes sukursime gerą technologijų strategiją e, įvairiose ES išorės veiksmuose. Ačiū. E. Ačiū už pranešimą. Pirmiausia, matau, kad Panaševičius kaip tik nori pasisakyti pirmiausia mūsų kalbėtai sąrašė. Chcę wyrazić najpierw e, podziw dla. Dėkuoju labai. Visų pirmiausia, norėčiau mm, išreikšti savo padėką pirmininkui, kuris taip e, tai atsakė į mano komentarus. Dar sėki, ponas Borka įrodė, jog tai neatsitiktinumas, kad jisai pirmininkauja mūsų komitetui. Na, grįžkime dabar prie mūsų reikalų. Taigi, kasdien mes e, matome, kaip internetas tampa mūsų kasdieniniu įrankiu. Tai jau nebėra selektyvus, egzotinis instrumentas erdvėje. Tai yra pati erdvė, kurioje E, vyksta įvykiai turintys įtakos mūsų piliečiams. Ir bent jau mano supratimu, e, mes turime žengti į priekį ir diskutuoti. Nepamirškime, arabų pavasaris, kokios įtakos turėjo internetas revoliucijai. Šiandieną mes e, stebime, kaip paprastas filmas paskleistas internete veda prie žmogžudysčių. Taigi, tai yra e, tik bandymas, šita diskusija yra tik bandymas, kaip ir kiek mums reikia laisvės ir kaip ją mes galime reglamentuoti. Mums privalu atsakyti į esminį klausimą. Kas reglamentuos internetą? Kaip juo bus naudojimusi? Kai buvo diskutuojama aktą, aišku, išaiškėjo, kad visuomenė dalyvauja šiuose procesuose, jie nori e, išreikšti savo nepritarimą. O čia nėra reglamentas, kai mes kalbame apie, pavyzdžiui, prekybą ar kitus dalykus tai e, yra dalykai, kurie turės įtakos tūkstančio milijonam žmonių, kuriems laisvė yra svarbiausias dalykas. Kol kas mes bandome tik tai e, pristatyti, pavyzdžiui, aktą kaip e, priekybos susitarimą piliečiams bet dėl to nukenčia, pavyzdžiui, mūsų bendrovės, įmonės. Taigi tikrai gerbė mūsų pranešėją šakę. Įdėta nemažai triūso, pradėtos diskusijos, diskusijos viešos, nes be visuomenės toks teisės aktas bus tik tai tuščias, popieryje E, surašytas teisės aktas, už kurį piliečiai mus e, tik kaltintų, neva mes bandome reglamentuoti ir varžyti jų gyvenimą. Taigi turime progą mes padiskutuoti, turėjome progą padiskutuoti šitą dokumentą, o aš turiu keletą komentarų. Ketvirtasis skyrius kalba apie e, žmogaus teisės. Tai yra pati pradžia. Bet ką pradedant diskutuoti, mes turime kalbėti apie žmon, žmogaus teisės. Internetas, e, kibernetinė erdvė, kas tai bebūtų, mes turime e, taip pat e, turėti omenyje, kaip naujos technologijos įtakoja žmogaus teisės. E, žinoma, joms pasinaudojant galime sekti žmonės, piliečius, pavyzdžiui, policija tą gali daryti. Mums privalu žinoti, ko, kiek siekia tos technologijos ir kokios jos gali būti, kokios detalės už jų slypi. Toliau, 32 skyrius. kalbama apie tai, kad internetas turi būti įtrauktas į visas ES politikas. Aš savo ruoštų e, buvau atsakingas už Europos kaiminystės politiką ir buvau pranešėjų. Ir yra kelios sritis, e, į kurias mes galime įtraukti internetą ir į mūsų bendriems tikslams tai tikrai turėtų nemažai naudos. Toliau, mano paskutinysis komentaras kurį irgi norėčiau, kad, kuris irgi norėčiau, kad būtų įtrauktas į pranešimą, tai yra a, atviros diskusijos. Turime žinoti, kad naudojimasis internetu yra mūsų sąjungininkas. Jeigu mes šiandieną renksime viešas diskusijas, tai nepamirškime, kad internetas yra tas pats kaip ir XIX amžyje traukiniai arba a, e, kelių tinklas. Visi važinėjo kaip kas norėjo tol, kol neįvyko pirmoji, pirmasis autoįvykis ir tuomet buvo juostos taisyklės. Žinoma, tai gal ir apriboja keliavimą, bet tai yra būtina saugumui. Todėl su internetu mes turėtume pasielgti lygiai taip pat. Pone pirmininkė, prieš 15 metų aš prisidėjau prie to, kad būtų įdėkti nešiojami kompiuteriai e, valstybės, kuri vadinasi Timur Lecht, e, kalnuose. Dabar ta valstybė yra laisva. Dabar aš savo valstybėje dalyvau demonstracijoje Portugalijoje kartu su milijonu kitų portugalų prieš Europos ekonomikos politiką, kuri, mū, ja, ž, kuri žudo mūsų ekonomiką. Aš nebejoju interneto reikšme. Ta demonstracija buvo neorganizuota jokios politinės partijos ar profsąjungos. Ta organiz... demonstracija sušaukė tik keturi piliečiai pasitelkdami internetą. Manau, kad tai yra labai svarbi priemonė. Aš sutinku su kolega, kad e, taip, XIX amžiuje buvo labai svarbu asfaltuotus kelius turėti arba elektrą atrasti. Kaip Marita teisingai pasakė, mes turime kalbėti apie interneto to valdyseną. Ir čia ne pavienės valstybės narės turi spręsti tą klausimą. Europos Sąjunga už tai turi būti atsakinga kaip finansų sistemai ir internetui reikia valdysenos ES lygių. ES turi pakeisti padėtį. Ir Marieta, aš manau, čia labai daug svarbių dalykų surašė pranešimą e, jungtinių tautų. E, Pri įmonių atsakomybės principai turi būti gyvendinti versle. Ir žinoma, e, E, yra numatyta daug įvairiausių veiksmų, kurie negali būti atsieti e, nuo e, kovos su interneto naudojimu piktiems kieslams, nusikalstamumui, vaikų išnaudojimui ar vyresnio amžiaus žmonių išnaudojimui. Aš nesutinku, kad dėl tos priežasties dabar diplomatai yra žudomi. Jie buvo žudomi ir dėl įvairiausių priežasčių per visus istorijos etapus. Dėl to, kad jie buvo lyderiai, kad jie buvo demagogai, kad e, atsirado mobilizuotos gaujos prieš juos. Dabar gal tai vyksta dažniau, bet iš dalies tai yra susijęs su tuo, kad mes gyvename globaliame pasaulyje. Baigdama noriu pasakyti, kad iš tiesų bet kokia ES strategija ypač užsienio politikos rytyje, turi būti mm, aktyvi, kelti iniciatyvas. Mes negalime tik remti įvairiausių uh, represinių vyriausybių aukos, e, žmogaus teisų pažeidimo aukos. Mes turime skatinti aktyvę politiką, kad uh, E, internetinė žiniasklaida, technologijos galėtų būti e, naudojamos kitokioms priežastims negu žodžio laisvai riboti, kaip kad yra e, daugelėje pasaulio dalių. E, taigi interneto valdysena organizuojant turi būti pagalvota apie intelektinės nuosavybės teisų apsaugą bejonės, nes kitaip mūsų kūrėjai kultūros žmonės susidurs su labai rimtai sunkumais. Ačiū. Dziękuję panie przewodniczący. <clears throat> Wydaje mi się, że e, doświadczenia, o których wspomniał. Dėkoju pirmininkė. Man atrodo, panašiai paminėta patirtis, ypač e, tie protestai tuo metu, kai mes diskutavome dėl aktos. Mus padarė tik atidesnius skaitmeninės laisvės diskusijų vykdymui. Ir labai teisingai pranešė, pastebėjo, kaip yra e, įtakojama žmonių laisvė, skaitminės laisvės, ypač tiems, kurie kovoja už e, žmonių laisvę kaip svarbu e, išsaugoti žodžio laisvę ir nuomonės laisvę. Iškosime nemažai pavyzdžių tiek plenarnėje sesijoje, tiek komiteto posėdžiuose ir matėme, kad tam tikrose šalyse e, demokratijos, demokratijos procesai susiduria su problemomis ir pavyzdžiui tie tradiciniai laikrašiai netgi negali būti e, spausdinami, bet jie gali būti, gali e, skaitytojus pasiekti per internetą. E, štai kokį vaidmenį suvaidino Facebookas, kuomet vyko arabų pavasario revoliucija norėjusiai pokyčio e, Egipte pradėjo burtis per Facebooką. Ir būtent šiomis priemonėmis remiantis ir susitelkė e, revoliuciniai e, žmonės, galiausiai netgi ir buvo skirta Sakarovo premija. Tai tik įrodo, kaip svarbus yra internetas nei e, Egipte, nei e, kitose valstybėse nebuvo įmanomos tos revoliucijos be interneto. Taigi štai koks konstruktyvus internetas padedantis sukurti virtualią erdvę tų žmonių, kurie pasisako už žmogaus teisės, taip pat leidžiama skleisti jiems svarbes idėjas. Taigi, interneto kompanijos ir interneto paslaugų teikėjai irgi yra atitinkami veikėjai. Mes kalbėkime apie įmonių socialinę atsakomybę, kaip verslas gali tapti patikimu, ypač interneto srityje. Kaip e, galime e, įtvirtinti atsakomybę tokioje aplinkoje, kur irgi yra pavojų, kaip ką tik ir paminėjo ponė Gomeš, kalbėdama apie e, vaikų išnaudojimą ar apie organizuotą nusikalstamumą, kurie irgi yra skleidžiami internetu. Taigi, kaip šiose srityse, kurios yra būtinos pasiekti maksimalios laisvės, bet taip pat ir kur reikia jas reglamentuoti. Kaip padaryti, kad reikalinga informacija mus pasiektų. Ir kaip e, riboti tą informaciją, kuri neigiamai veikia visuomenę. Ir interneto vartotojus. Ačiū. Ich glaube, dass dieses Thema von uns Aš manau, kad e, šią temą mes turime atidžiai išnagrinėti. Ypač e, atsižvelgiant į pastarųjų dienų įvykius. Ir aš nežinau, kaip čia surasti pusiausvyrą. Mums svarbi yra žodžio laisvė. Tai yra vienas iš mūsų pagrindinių prioritetų ir priemonių. Taigi laisvė naudotis internetu tose valstybėse, kuriuose apskritai žodžio laisvė yra ribojama yra labai svarbus dalykas. Ir iš esmės, bet dabar mums kalbėtis apie kažkokius apribojimus, kurie gali būti pateisinami, na, tuo gali pasinaudoti ir diktatūros, stengdamosios e, apriboti prieigą prie interneto. Ir aš manau, kad čia didžiulis interneto privalumas yra tas, kad e, juo galima naudotis visose valstybėse ir visame pasaulyje, be jokio apribojimo. Kita vertus, šitą laisvę naudotis internetu ir žodžio laisvę neturi baigtis tuo, kad pora idiotų naudosis, e, sakykime, internetu siekdami kažką sugadinti arba sukelti pavojų pasauliui. Jie e, iš esmės gali būti provokuojami tai padaryti. Galbūt sakydami, sakykime, ne tik tai kurdami filmus, kažkokius kvailus filmus, bet ir, sakykime, norėdami sukelti neapykantą kitai tautai arba religijai. Ir iš tikrųjų, tarptautiniu lygiu reikia suformuoluoti tokią apibriežtį, kuri, kuri leistų išvengti tokių nusikaltimų interneto erdvėje. Tai kaip mes tai pasieksime, aš nežinau. Ir mm, čia mes galime tik pasvarstyti, ką galime nuveikti šioje srityje. Apskritai, jeigu kas nors yra naujo išrandama, tai e, tas naujas išradimas turi ir savo privalumus ir trūkumus. Ir reikia surasti pusiausvyrą taptų privalumų ir trūkumų. Aš nežinau, ar čia diskutuojant e, mums kils gerų idėjų. Tačiau aš manau, kad tokio pranešimo mes neturėtume e, pernelyg greitai priimti. Mes norėtume, turėtume pasiklausti ir ekspertų. Ne tik ekspertų išmanančių e, techniką, bet ir, sakykime, teisininkų arba žmonių, e, kurie e, šitą išmano apie vertybės bei visuomenės sąmonę. Aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas. Todėl, ponė Zyvėcai, jūs iš tikrųjų teisus, mes turime pasilikti šiek tiek daugiau laiko, kad galėtume aptarti išsamei interneto laisvę. Nes matome, šitas filmas apie Mohamedą tapo labai svarbia užsienio politikos priemonė čia, kad ir ko būtų siekta ta priemonė. Todėl mes turėsime rimtai padirbėti, jeigu pasiek, norit pasiekti gerų rezultatų. Taigi, sutikiu, ponė pranešėja, jums žodis. Much, Chairman, I... Ačiū pirmininkė. Aš uh, Esu dėkinga už jūsų pasisakymą dėl žodžio laisvės reikšmės. Tai yra mintis bendra mums visiems. Taip pat mes negalime leisti, kad pastarojo meto incidentai užgoštų kur kas platesnio mašto diskusiją. Aš norėčiau tik e, kolegoms at, kolegas informuoti, kad AFET jau vyko trys seminarai, kuriuose kalbėjome apie žmogaus teisės, priekybą ir diplomatijos klausimus. Šių renginių e, stenogramos ir turbūt netgi video įrašas e, yra geri ir vertingi. Mes e, išklausom labai daug žmonių, kurie šią diskusiją, šią diskusiją pristatė savo patirtį. Turėjome žmogaus teisų gynėjų, e, informacijos technologijų specialistų ir panašiai. Noriu dėkoti, padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Porą žodžių pasakysiu atsakydama į tai, kas buvo išsakyta. Turime dabar galimybę pagalvoti apie tai, kokia politika gali būti naudinga ir kaip mes e, galime visas technologijas įtraukti ir e, padaryti įprastomis visose e, išorės veiksmų politikos dokumentuose. Žmogaus teisės sustiprinti galima įvairiausiais būdais, čia ribų nėra. Mes turim galvoti, kaip galėtų ponios Krūz ir Ešton siūloma uh, E, ryšių strategija pagerinta. Mm, žmogaus teisų poveikio vertinimo pasiūlymas yra labai geras, mano nuomonė, ir naujos technologijos čia be abejo galėtų būti panaudotos. Bet to mes turėtume atidžiau pagalvoti apie tai, kokiame kontekste technologijos yra naudojamas. Pavyzdžiui, e, Facebookas turi savo Facebookas ir kiti socialiniai tinklai tarnauja kaip svarbios platformos žmonėms susitelkti internete ir keistis informaciją. Egipte iš dalies tai buvo e, e, aktyviausiams žmonių teisų gynėjams naudinga platforma. Sirijoje informacija, kuria buvo keičiamasi per, pavyzdžiui, Facebook ir kitus tinklus, buvo paskui e, sukontroliuota per stebėsenos. E, E, mechanizmą, per kontrolės ir cenzūros mechanizmą ir paskui e, ta informacija buvo panaudota prieš juos. Taigi mes e, iš žmogaus teisų perspektyvos informacijos technologijas turim vertinti ir laisvas bei atviras internetas, laisva priekyba, turiu galvoje technologijų priekyba ir masinės cenzūros, pavyzdžiui, Kinijoje mus turėtų labai dominti. Tai ne tik trukdo verslo raidai, bet ir trukdo žmogaus teisėms. Apie tai yra svarbu kalbėti. Dėl plėtros politikos, kaip kalbėjo e, ponė Gomes, taip, e, turim labai daug galimybių suteikti žmonėms galimybės įsigyti visai nebrangias e, nebrangius planšetinius kompiuterius, lygiai taip pat jie gali pasinaudoti tomis technologijomis švietimo tikslais. E, E, moterų teisės, e, seksualinės, e, reprodukcinės teisės gali būti propaguojamos per internetą. Per rinkimus internetas gali suvadinti svarbu vaidmenį informuojant visuomenę, skaičiuojant jų balsus, atsiskaitant apie interneto rezultatus. Dėl valdysenos mes tengiamės nereguliuoti per daug. Didėjantis bendrovų vaidmuo, įmo, verslo bendrovų vaidmuo rodo, kad mes turime bendradarbiauti ir turim suprasti, kad nereikia kiekvieną kartą naujo įstatymo, ne visuomet yra naujo, reikalingos naujos teisinės nuostatos, nes kartais jų ir taip jau yra per daug. Mes galime ir turėtume taikyti tuos įstatymus, kurie jau yra sukurti žmogaus teisų, konkurencijos, e, skaidrumo, atskaitomybės rytyje. Ir visi jie gali būti pritaikyti ir naujosioms technologijoms. Todėl čia mes ir galime ieškoti naujų galimybių. Esu pasirengusi tęsti diskusiją ne tik su šešėliniais pranešėjais, bet ir su kitais parlamentarais, kurie norėtų prisidėti prie šio pranešimo. O taip pat norėčiau palaikyti ryšį su vartotojais, e, klientais, suinteresuotomis pusėmis, tokiomis e, kaip verslas. Ir norėčiau tik kolegoms priminti, kad viskas e, ką Jūs norite išsakyti apie kibernetinę saugą ir kibernetinę gynybą, turėtų geriau būti rašyta į pono Kelam pranešimą e, saugumo ir gynybos komitete rengiamą. Mes neturim dubliuoti jo pranešimą, mes tik turim stengtis vieni kitus papildyti. Ačiū. Taigi dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Šis darbo atvarkės punktas e, bus uždaras, tai yra posėdė bus uždaras. Todėl norėčiau paprašyti visų tų, kurie neturi čia ypatingo reikalo pasilikti, išeiti iš šios salės. Čia aš manau, kad čia galutinės eilės turėtų įsiklausyti šios žodžius. Ar visi čia galės sėdintys turi teisę pasilikti ir dalyvauti uždarame posėdėje. Diskutuosime su naujaja ambasadorė Jemene, ponė Bušet. Pone Bušet, ateikite pas mus čia į priekį.